Tikiuosi, kad visi gerai pailsėjote, nors šios atostogos labai skiriasi nuo ankstesnių. ES ir pasaulyje įvyko daug įvairiausių įvykių. Aš nuolat palaikiau kontaktus su pirminkaujančia Lenkija dėl esamos krizės, kuri mums visiems labai rūpi. Kalbėjomės apie būtinumą reaguoti. Rūpiučio 29 dieną, kaip žinote, įvyko ypatingas ekonomikos komiteto posėdis, e, kur buvo susitikęs su komisaru e, Renu, pirmininku Triše ir e, premjeru Junkeriu bei ministru Rostovskiu, ponas Baroso, netrukus pateiks pasiūlymų, o Eurogrupės premjeras Junkeris taip pat e, šį mėnesį kalbės parlamente. Vasaros metu matėme, kaip baigėsi kovos Libijoje ir su pasitenkinimu galime pasidžiaugti, kad parlamentas buvo teisingoje pusėje. Mes e, sankėme ginti civilius, priimta daug rezoliucijų, dabar viską turime padaryti, kad ES padėtų Libijos žmonėms atkurti savo šalį ir eiti demokratijos keliu. Šią temą diskusija įvyks šios sesijos metu ir e, galėsime apie tai pakalbėti detaliau. Matau, kad panas Ferhofštatas prašo žodžio. Dėl posėdžio tvarkos jūs minėjote viską, kas vyko dėl euro krizės. Noriu užduoti klausimą ir taip pat paklausti, kokiu iniciatyvų turime imtis. Ar rytoj tikrai Italijos premjeras ponas Bralskonis atvyks į parlamentą? E, kalbėti kokiu klausimu nežinau apie tai neturėčiau kalbėti, apie to vizito priežastis, tačiau klausimas yra, ar tai tiesa ir jeigu tai yra tiesa, kad jūs su juos susitiksite, ar nemanote, kad būtų būtina paprašyti apsilankyti į kompetentingame komitete, ekonomikos komitete, pakalbėti apie jo taupimo planą. Ponas Papandrėjų tai padarė, jis atvyko į parlamentą pristatyti taupimo planą Jis e, atvyko į krizės komitetą ir paaiškino tą planą. E, tas posėdis buvo labai pozityvus. Aš noriu paprašyti, aš nežinau, dėl ko ponas Berlusconis e, rytoj atvyksta, tačiau jeigu jis iš tikrųjų atvyksta pas jūs kalbėti apie taupimo planą, aš prašau, kad jis atvyktų į kompetitingą ekonomikos komitetą ir paaiškintų savo priemonės. Ačiū, ponia Ferhaustatai. Pone Rebeka Harms. Norėčiau paremti pono Ferhofštato pasisakymą ir užduoti jums tokį klausimą. Ar ES institucijos teisingai elgesi priimdamos pona Berliusconi tada, kai jisai turėtų būti Italijoje, kadangi uh, kadangi, e, kadangi dabar yra sprendžiamas prostitucijos e, e, klausimas, nepilnamečių prostitucijos klausimas, taigi reikėtų tokius dalykus labai rimtai apsvarstyti ir manau, kad, man, manau, kad dabar bent jau nederėtų su Berlusconiu vykdyti kažkokios tai procedūros, kuri leistų jam vėl išvengti eilinį kartą Italijos teisingumo. Ponas Buzekas pagalvojo šiuo klausimu, pono Beroso irgi paprašyčiau pagalvoti, ar tikrai adekvatus laikas Pianą Berliuskonį priimti čia, tuo tarpu, kai Italijoje jisai turi kitų susitikimų numatytų. Žinoma, galima su juo susitikti ir kažkada kitą kartą ir priimti jį kompetentingoje komisijoje. Panas Manro. Grazie, signor Presidente. Dėkoju pirmininkė. Pono Ferhofštato pasiūlymą priimu domen, man atrodo viskas labai čia teisingai išdėstyta. Jeigu parlamentas nori pasikviesti Italijos tarybos pirmininką, nesvarbu, kokios tai bebūtų aplinkybės, jeigu yra pasiektas susitarimas tą padaryti, tai kaip matome iš rytoj vyksančio pono Berliuskonio vizito į parlamentą ir kitas institucijas, tai yra visai gerai. Tačiau kita vertus aš esu labai nustebęs, kad mūsų kolega Amse panaudojo, paskiria būtent tokį laiką. Jeigu Berlius, Berliuskonis gali būti ir simpatiškas, ir antipatiškas, viskas priklausys nuo tai, kaip pašauksi, taip ir atsilieps. Bet kokia atveju Italija yra demokratinė valstybė su savo istorija ir norėčiau priminti, kad tikrai nežalieji sprendžia, su kuo susitikti Europos parlamento prezident, pirmininkui. Visai nežalieji mūsų parlamentui vadovauja, todėl poniamse šiek tiek daugiau nuolankumo, nuoseklumo. Rytoj, aišku, Berliuskonis atvyks į ES E, institucijas, jisai puikiai galės susitikti ir su pirmininku. Viskas labai gerai. Äh, ponas Langenas, gali būti taip, kad rytoj ponas Berliuskoni atvyks. Aš kiek sužinojau iš pono Vero, jis atvyksta būtent rytoj. Ir jis galės pirmas pasveikinti poną Šolcą su paskirimu į naujas pareigas. Aš dar vieną pastabą, ponė pirmininkė, jūs leidus norėčiau išsakyti. Trečiadienį nuo, 15, nuo 14 iki 15.30 vyks atviras posėdis, plenarinėme e, posėdyje vyks pirmininkų užėga, e, su, suiga. Ir mes norėtume sutrumpinti savo posėdį bei išklausyti tarptautinius atstovus. Iki šiol tik valstybių ir vyriausybių vadovai galėdavo dalyvauti e, plenarinėme posėdėje, todėl manau, kad labai įdomus dalykas tai, kad mes sutrumpinsime savo plenarinio e, posėdžio e, laiką ir užsimsime kitais dalykais. Labai norėčiau, kad tą plenarinį pradėtumėm 15 val. ir kad visą popietę paskirtumėm krizės klausimams nagrinėti. Ačiū, tai tikrai e, pirmininkų suėgos sprendimo reikalas. Labai ačiū, kad atkreipėte dėmesį į šį klausimą. Dėl pirmojo dalyko, ponios ir ponai, kiek žinau e, ir remiantis mano turimą informaciją, ministras pirmininkas Berluskonis nesilanko parlamente su oficialiu vizitu. Neturiu informacijos apie jokį ministro pirmininko Berlusconio oficialų vizitą į Europos parlamentą. Tai galiu Jums patvirtinti tikrai e, šiuo metu. Ponios ir ponai, aš ketinau ir pereiti prie kito pranešimo. Rytoj Europos parlamente pasveikinsime E, pirmininkaujančios Lenkijos atstovą e, poną Bronislavą Komarovskį. E, pirmininkas Komarovskis kreipsis į parlamentą per iškilmingą posėdį vidurdienį. Jungtinių tautų tarptautinė demokratijos diena bus švenčiama rugsėjo 15 dieną. Demokratiją reikia saugoti visame pasaulyje Ir tai daro Europos parlamentas, e, kuris yra pats demokratiškiauskas iš visų demokratinių informacijų, institucijų. Toliau e, informacija anglų kalba. Aš griežtai smerkiu smurtą e, panaudotą Liepos antrą dieną prieš mūsų kolegą parlamento narį Sajadą Karimą Junktinėje karalystėje. Jo namas namą užpuolė maždaug 30 protestuotojų priklausančių ekstremistiniai organizacijai. Jie įsiveržė į jo nusavybę su antislamiškais plakatais, šaukė ant jo ir filmavo jo namus. Ponas Karimas buvo namuose su žmona ir vaikais, kai visa tai įvyko. Mes visa, visuomet turime aiškiai pasakyti ir pasisakyti ir e, griežtai smerkti tokius incidentus, ypač kai tai yra susijęs su e, neapykantos nusikaltimais. Tokia grėsmė e, žodžio laisviai parlamento narių yra neprintina. Ponas Karimas gavo įgaliojimus per demokratiškus rinkimus iš Britų piliečių, o jo ir jo šeimos antpolis yra antpolis prieš demokratiją ir jo rinkėjus. Reikėjantis visų būtinų žingsnių, kad ponas Karinas būtų apsaugotas ir jis galėtų eiti savo pareigas, kad galėtų naudotis žodžio ir išraiškos laisvę be jokių grėsmių ir dirbti savo politinį darbą kaip demokratiškai išrinktas atstovas. Pareiškė savo paramą kolegai laiške, kurį aš parašiau ministrui pirmininkui Kameronui Šiandien aš viešai noriu dar kartą patvirtinti savo paramą jums, ponia Karimai, ir visoms diskriminacijos aukoms. Šis parlamentas bus šalia jūsų ginant mūsų bendras vertybės. Asmeniškai susitikau su kolega Karimu prieš keletą savaičių, prieš, dar prieš atostogas. E, kitas pranešė, e, pasakymas dėl posėdžio tvarkos, panas Rinaldi. Dėl Perché come abbiamo... Dėl to, kas buvo sakyta anksčiau, pirmininkė, dėl e, pono Berluskonio apsilankimo. Apie tai e, jau e, kalbama, kalbama iškreiptai atsižvelgiant į tai, ką jūs pasakėte pirmininkė, turint galvoje, kad nebuvo prašyta oficialus sutikimo, tai nėra oficialus Italijos premjero vizitas į Europos parlamentą. Tai norėčiau sužinoti, ar jūs susitiksite su ponu Berluskoniu, kokio statuso bus tas susitikimas, jeigu jisai įvyktų. Uh, tokio e, vizito metu, kuris e, nemažos Italijos visuomenės dalies e, laikomas jokingu, kai, kai to tarpus turėtų būti visai kitur. Marija Mara. Taip, norėjote kažką pridurti? Ačiū pirmininkė. Manau, visiškai teisinga kad jūs informuotumėte Europos parlamentą apie vizito statusą ir galėtumėm padėti e, tašką visoje šioje nesąmoningoje kalboje, e, kadangi išpolė prieš Italijos vyriausybę čia Europos parlamente neturi nieko bendro. Ar tokie mėginimai neturi nieko bendro e, su tuo, kodėl ponas Berlaskonas rytoj atvyksta į parlamentą? Nesuprantu, kodėl šis klausimas keliamas, kadangi teisėjai jau, jau pasakė, kad jau, jau pas, paskirimas e, yra, yra faktas. Tiesą sakant, paaiškino klausimą. Nėra prašymo gauta dėl oficialaus silankimo Europos parlamente iš pono Berlusconio, gali būti, kad jis rytoj bus parlamente. Galbūt. Ir aišku, net metu tos galimybės, kad tai bus dviejų minučių mandagumo vizitas, tačiau oficialaus prašymo dėl oficialaus e, vizito nėra gauta. Norėčiau tai aiškiai pasakyti. Rytoj uh, E, taip pat atvyks ir Lenkijos prezidentas oficialaus vizito, bus užsijėmęs, kadangi rūpinsios mūsų svečiu. Ir neturėsiu galimybės įtraukti į savo darbo atvarkę jokio kito vizito, pavyzdžiui, Italijos premjero vizito. E, štai tokia padėtis ir galbūt gerbėmiai galėtumėm baigti šias diskusijas dabar, kaip jums pasakiau, Tai yra viskas, ką aš žinau. Kas dar prašė žodžio? Gerai, tuomet galima baigti diskusiją šio klausimu. Gerbėmieji, turėčiau padaryti porą pranešimų. 11 roku. Protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu 7 Liepos 17 e, pabaigus e, posėdį, buvo pateiktas jums posėdžio protokolas. Ar turite